Pirmiausia, FD frakcija pateikė prašymą poną Belderį paskirti narių delegaciją santykiams su Japonija vietoje Miko Natraso. Ar kas nors e, turi pastabų? Ne, ačiū. Pagal 216 taisyklės ketvirtą dalį turiu informuoti, kad nėra pateikta prašymų pateik,